If you're ready, you, can start. you may start, please. Merci, euh, Madame la Présidente, de me donner l'occasion de vous. Ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą galimybę prisistatyti jūsų komitete, pristatyti savo kandidatūrą. Tai man garbė ir labai malonus uh, užsiemimas. Aš savo prisistatymą parengiau keliomis kalbomis, trimis kalbomis. Ir stipriosios mano kaip kandidato vietos yra štai kokios. Aš e, ypač akcentuosiu novatoriškumą, kalbėdamas apie klasikinės teisės, apie piliečių teisų apsaugą. Paskui pristatysiu naujus iššūkius, su kuriais susidurime visuomenėje. Taigi, kalbant apie mano kandidatūrą. Aš esu ombudsmenu, ombudsmenas, aš esu federalinės, federalinio ligmens ombudsmenas Belgijoje nuo 1997-2005 metų dirbau ombudsmenu, o šiuo metu dėstau Briugės koledže tarpininkavimą ir alternatyvius konfliktų sprendimo būdus. Kitas, manau, man pranašumą suteikiantis aspektas yra tai, kad aš esu teisininkas ir aš verčiuosi teisininko praktiką, o tai Europos ombudsmenui yra tikrai svarbus dalykas. Ir būdamas ombudsmenu ir teisės specialistu visada laikiau teisę piliečiams tarnaujančią discipliną o net virkščiai. Ir manau, kad ombudsmenais turėtų dirbti teisininkai, nes daugelį ES valstybių įstatymė, ombudsmeno įstatymė arba konstitucijoje yra įrašyta, kad, kad ombudsmenas privalo būti teisininkas. Kitas svarbus dalykas. Kalbant apie mano kandidatūrą, aš esu susipažinęs su ES institucijomis ir agentūromis, esu dirbęs su daugeliu iš jų Bruselėje, Strasbūrė, e, Luksemburgė, Kopenhagoje. Taip pat ir už ES ribų dirb, bendradarbiaudame su kai kuriais generaliniais direktoratais. Esu par, paskelbęs straipsnių apie ES darbą ir ES darbo sritis. Dar vienas dalykas, aš kalbu penkiomis ES kalbomis. Ir aš suprantu dar dvi kalbas. Ir aš nuoširdžiai manau, kad kiekvienos tautos identiteto puoselėjimas ir kalbos, gimtosios kalbos puoselėjimas turėtų būti ES pagrindinis tikslas ir tai turėtų būti ES, tai turi būti Europos ombudsmeno institucijos darbo pagrindinis aspektas. Dar vienas dalykas mano kandidatūra yra. Na, aš kaip kandidatas esu tinkamo amžiaus, esu beveik 50, tai reiškia, kad esu sukaupęs daug gyvenimo patirties ir esu taip pat atviras naujiems iššūkiams ir esu pasiryžęs priimti juos. Manau, kad aš esu tarpinė grandis tarp dviejų svarbių uh, Europos Sąjungos, e, ar dar svarbių kartų Volgende objectief. De eerste van deze objectief is de versterking. Taigi, e, manau, kad Europos ombudsmenas vadina tikrai svarbu vaidmenį, siekdamas įvairių tikslų. Visų pirma, sustiprinti ES demokratišką kontrolę, tapti e, Europos piliečių gynėjų. iš tikrųjų ES svertų ir pusiausvėros sistema yra žymiai silpnesnė negu, negu nacionaliniuose lygmenių. Iš tikrųjų labai uh, svarbu, e, kad Europos parlamentas yra demokratijos institutas. Jūs ir Europos parlamentas, tai žinote geriau negu aš, yra ta institucija, kuri yra labiausiai tvirtinta teisiškai. Tai jos teisėtumas yra labiausiai neabejotinas iš, kitų, iš visų institucijų. Ir per Europos parlamentą mes sulaukime daugybės e, demokratinių impulsų į kitas institucijas ir visus lygmenis. Dar kitas dalykas. E, yra trys esminiai principai, kurie e, Europos e, mm, Sąjungos pareigūnų lygmenių yra svarbiausia. Visų pirma yra skaidrumas. Čia yra sutarties pirmajame pastraipsnėje yra parašyta. Turėtų būti nuosekliai įvestas skaidrumas visose institucijose ir agentūrose. Ir tai yra Europos ombudsmeno didžiausias prioritetas. Kitas principas yra atsakomybė. Būtent atsakomybė visų viešųjų institucijų, nes tik taip skaidrumas bus užtikrintas e, ir stipresnis ES lygių. Tai šio iš pat pradžių sakiau, šitas svertų ir stabdžių sistemos principas turi būti įgyvenintas europinių lygmenių, ne tik vien atskiros valstybės lygių. Dar kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra aptarnavimo arba paslaugų kultūra. Šis principas turi būti svarbiausias aspektas. Kertinis asmuo ES administracijos ir kiekvienu atveju jis turi būti pabrėžiamas bei skatinamas ir grininamas. Europos ombudsmeno tikslas turėtų būti e, tas, kad jisai skatintų pagrindinių laisvių įgyvenimą ES. Pagrindinių teisų hartijoje yra nustatytos šios pagrindinės teisės, tai yra e, pagrindinės teisės laisvės, nediskriminavimas, e, pažeidžiamas grupės saugoti, neįgaliuosius, imigrantus. Tai yra tie aspektai, kur Europos ombudsmenas artimiausius penkerius metus ir turėsiu aktyviai darbuotis. Ketvirtas dalykas, tarp Europos ombudsmenas turėtų būti šaltinis iniciatyvų būtent skirtų atnaujinti Europos mm, institucijų veiklą ir jų paslaugas. Nuolatinės švietimo programos tam turi būti skirtamos, kad e, pareigūnai labiau kreiptų dėmesį į piliečius, kad e, gero, gero administravimo principai būtų įgyvendinami. Be to, turi būti įvykdyta visuomenės principų reforma, kad e, Europos institucijos e, darbuotųsi glaudžiai bendradarbiaudamas su piliečiais. Kitas dalykas, tai kad e, šita praraja tarp ES institucijų ir piliečių sumažėtų, kad jie, piliečiai, žinotų labiau, apie, daugiau apie Europos institucijas piliečiai ES taip galėtų priartėti prie institucijų ir galėtų su jomis susitaikyti. Tiesiog ES institucijų pareigūnai turėtų žinoti, kad jie yra ES tarsi vitrina, tarsi jos modelis. Ir jie atspindi ES piliečio akise. Todėl turėtų būti įmasi institucijų, kad uh, ES teisynas būtų palankiau vertinamas piliečių tarpe. Toliau kalbėčiau angliškai. Kokius? Norėčiau išsakyti kai kurių pastebėjimų. Manau, kad svarbiausia mm, ombudsmeno tarnybos užduotis užtikrinti tinkamo administracijos elgesio stebėseną ne tik visų trijų svarbiausių institucijų, bet visų ES agentūrų ir tarnybų, atsižvelgiant į atitinkamą tuo klausimu priimtą sprendimą. Kitas tikslas - išplėtoti gero administracijos elgesio, pažangaus administracijos elgesio kodeksą. Norėčiau paraginti visas institucijas ir agentūras prisidėti prie tokio kodekso rengimo. Taip pat norėčiau siekti platesnio administracijos apibrėžimo administravimo apibrėžimo ir išplėsti teisų pažeidimo suvokimą, neapsiriboti vien prievolinėmis, e, tik, tai, tik tai prievolėmis ir užduotimis. Ir noriu ypač pažymėti jūsų komiteto vaidmenį, kuris tikrai pasiūlė kai kurių novatoriškų dalykų. Galiausiai Europos obudsmenas turės Europos ombudsmeno įstaiga turės stebėti, kaip bus įgyvendinama Europos pagrindinių teisių, har, pagrindinių teisių hartija. Kita e, veiklos, kita pasiūlymų sritis, sritis, kurioje, manau, reikalingi pasiūlymai. Tai e, skleisti informaciją apie Europos ombudsmeno įstaigą noriu pasi, pasitelkti skaičiais. Nuo 2003 iki 2008 skundų tikimo ombudsmeno įstaigai skaičius išaugo 28 procentais. Kalbant apie e, skundų išaugimą vienam gyventojui, tai tas išaugimas buvo mažesnis nei vienas procentas. Ir, pavyzdžiui, netgi kai kurios ryties skundų skaičius sumažėjo 16 procentų, o tuo tarpu ombudsmeno įstaigos biudžetas išaugo 48 procentais. Tai reiškia, tai reiškia, kad mes turime daug, plat, daug intensyviau skleisti informaciją apie Europos ombudsmeno įstaigą ir aš rengiuosi tokią kampaniją vykdyti. Aš pasisakau už glaudesnius santykius su žiniasklaida, nes žiniasklaida užtikrina ryšį, užtikrina galimybę pasiekti žmonės. Aš renk, nu, manau, kad reikia renkti konferencijas ir seminarus, e, sukurti decentralizuoti Europos ombudsmeno delegatūros sistemą, tai nieko nekainuotų, nes tokie atstovai vir, veik, dirbtų Europos komisijos delegatūroje. Manau, kad reikia skleisti informaciją apie tai informaciniuose biuruose Europos parlamento ir Europos komisijos. Ir manau, kad svarbiausia yra informuoti piliečius apie teisę, jų turimą teisę kreiptis į ombudsmeną. Taigi, e, reikia skleisti informaciją apie ombudsmeną, bet tai reikia ir to, tokias pastangas turi lydėti ir gairės piliečiams, kaip geriausiai e, kreiptis į ombudsmano įstaigą. Todėl manau, kad reikia kurti elektroninę iš ankstinių užklausimų ombudsmenų sistemą. Reikėtų sumažinti mažinti nepriimamų skundų uh, skaičių. 85 procentai tokių skundų tikiamų ombudsmenui nėra priskirtini ombudsmeno kompetencijai, jo veiklos ryčiai. Informacija apie tai turi teikti visos institucijos, kad žmonės žinotų iš karto, į kokią tinkamą ir uh, įgaliotą instituciją jie turi kreiptis. Toliau bendradarbiavimas. Tai yra labai svarbus dalykas. Bendradarbiavimas tarp Europos ombudsmeno bei Europos parlamento narių. Ar žinote, kad daugiau nei viena dešimtoji e, visų skundų, kurie pasiekė ombudsmeno įstaigą, buvo pateikti Europos parlamentarų. Europos parlamento nariai turi tokią, tokią galimybę. Ir daug, mažiau nei dešimt viena dešimtoji visų skundų buvo patikta parlamento narių. Tai reiškia, kad e, čia dar galima, bet mm, čia yra erdvės veiklai. Bendradarbiavimas su jūsų komitetu yra nepriekaištingas, bet manau, kad reikia vengti jau, pas, jau nebedu, nebesiekti tų pačių tikslų, reikėtų bandyti kurti sinergiją, nagrinėjant įvairias sritis. Ombudsmeno bendradarbiavimas su kitais komitetais vyksta prižiūrint jūsų komitetui, o kalbant apie bendradarbiavimą su regionų nacionaliniomis ombudsmeno institucijomis, tai ne visada pasiteisina. Pavyzdžiui, 2008 metais tik aštuoni atvejai, aštuon, aštuonių atvejų svarstymas ku, susijusių su regiono ir nacionaliniais ombudsmenais buvo užbaigti. Reikia taip pat dirbti su žmogaus teisų komisijomis, kad būtų užtikrintas hartijos įgyvendinimas. Ir galiausiai reikia bendradarbiauti su Europos teisingumo e, teismu, kuomet iškyla nuolatinio administracijos netinkamo elgesio atveju, kuomet tas elgesys kartojasi. Ir ketvirta veiklos sritis, taip pat sritis, kurioje turiu pasiūlymų, yra susijusi su Europos ombudsmeno veiksmų tobulinimu, veiklos tobulinimu. Man atrodo, kad Europos ombudsmenas turi pasitelkti 226-228 straipsnius, kurie reglamentuoja, reglamentuoja komisijos darbą ir taip pat pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Taip pat galima remtis atitinkamais reglamentais. Ombudsmenas gali tai daryti. Mano galva, Europos ombudsmenas taip pat turėtų, tarnyba Europos ombudsmenas turėtų sut, sutrumpinti skundų nagrinėjimo laiką, nes dabar tai trunka daugiau nei 18 mėnesių, pusantrų metų. Vidutiniškai tas laikotarpis yra 13 mėnesių. Reikėtų parengti esminių pastabų e, gidą viską ir daryti didesnį spaudimą institucijoms, kuomet šios netinkamai elgesi. Ombudsmenas taip pat e, reikėtų ombudsmenas turėtų pasitelkti paprastesnę skundų proce, nagrinėjimo procedūrą. Aš esu susipažinęs su tokiamis galimybėmis, nes aš tuo užsėmiau savo valstybėje. Yra daugybė alternatyvių būdų nagrinėti konfliktus, nei vienintelis klasikinis būdas. Ačiū, jeigu turi, turėsite klausimą, aš malais juos atsakysiu. Grazie. E, allora, apriamo il dibattito. Dėkoju. Dabar perikime prie diskusijų ir žodis teiksiu poniai Grūnį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labadiena, ponė Monet, e, dėkoju už pranešimą. Jūs mums suteikėte daug informacijos, tačiau iš jos norėčiau e, suprasti, kokie yra jūsų prioritetai ateičiai, kokių e, e tikslų imtumėtės įgyvendinti, jeigu e, būtumėte išrinktas, ar keltinate keisti e, ombudsmeno statutą, kaip ketinate siūlyti institucijoms pagerinti e, E, paslaugų teikimą piliečiams pagal sutarties sąlygas, neaptariant dabartinių uh, ombudsmeno savybių ar darbo ypatumų, norėčiau apskritai paklausti, kokius trūkumus išvelgėte dabartinėje ombudsmeno tarnybos sistemoje ir kokių rekomendacijų teiktumėte tiems trūkumams taisyti. Uh, Taip pat galbūt konkrečiai kažką galėtumėte pakalbėti apie bendradarbiavimą su komisija ir su peticijų komitetu parlamente. Kaip išvelgėte tokių santykių plėtrą? Ačiū, ponė Boštinaru. Pone Moneta, mūsų komitetas pažymėjo, kad 2008 metais 36 procentai visų skundų buvo susijusių su skaidrumo stoka, informacijos nepateikimu ar dokumentų nepateikimu. Kaip pagerinti tokią situaciją, kad padidintume e, piliečių pasitikėjimą? Koks būtų jūsų pasiūlymas? Ačiū. Labai ačiū. Pone Hankis. Labai ačiū. Pone Moneta. Norėčiau Jums užduoti keletą labai trumpų klausimų. Jie yra susiję su tuo, ką Jūs labai įtikinamai jau pasakėte. Jūs sakote, kad vienas iš Jūsų tikslų yra pagerinti įvaizdį, ombudsmeno ir apskritai ES įvaizdį. Juk čia esame tam, kad tarnautume piliečiams ir toks įvaizdis kol kas ne visada yra teigiamas. Taigi noriu paklausti, ką darysite, jog nebūtų išskiriami tokie madingi ar pateisinami pažeidinėjimai. Tai reiškia, reikia užtikrinti teisų lygiai vertiškumą, kad niekas nesijaustų, jog jų problemos yra mažiau reikšmingos palyginti su politinėmis ar kitokiamis problemomis. Na, o antrasis klausimas būtų toks minėjote naudingą dinamizmą, man tai priimtina. Ar pats jaučiatės pakankamai stiprus, kad galėtumėte užtikrinti tai, jog iš esmės analizuosite su korupcija susijusias problemas, nors ši korupcija vyksta ir aukščiausiuose vyriausybių valdymo lygmenyse. Ir trečias klausimas - laisvė ir saugumas nors šie tikslai vienas kitam neprieštarauja, kartais jie yra paralelus ir kartais būna tokių peticijų, kuriuose skundžiamasi, kad kova su terorizmu ar teisės saugos veikla pažeidžia asmenų teisės. Aš asmeniškai manau, kad čia reikia būti labai atsargiems, nes darbas antiterorizmo e, ir teisės saugos rytise yra labai svarbus, tačiau reikia nepažeisti asmenų teisų. Manau, kad šis rytis yra labai jautri ir dažnai aptarinėjama. Ir ketvirtas klausimas. Po to, kai įsigalios e, Lisabonos sutartis, atsiras ir naujų peticijų formų, pavyzdžiui, per referendumus. Taigi klausiu, kokia yra jūsų nuomonė. Taip pat klausiu apie kolektyvų e, nacionalinių mažumų teisų pažeidinėjimą. Pavyzdžiui, Slovakijoje vengrai priklauso tam tikrai etniniai mažumai ir negali e, užsitikrinti visų teisų. Taigi, kokius sprendimų numatote šioje srityje? Ačiū. Labai ačiū. Pone Valiu. Labai ačiū. Pone Moreti. Pone Monet, dėkoju už pranešimą. Man jis pasirodė labai dinamiškas, įdomus. Buvo įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie Europos ombudsmeno vaidmenį. Na ir paprastas klausimas. Kaip jūsų vertinimu būtų galima paspartinti nusiskundimų nagrinėjimą? Jūs kalbėjote, kad šio tikslo reikia siekti, taigi būtų įdomu išgirsti kaip. Pone Harkin? Dėkoju, pirmininkė. Labą dieną, labas vakaras tiksliau, ponė Monet. Labai ačiū už tokį trumpą, bet labai detalų pranešimą, praktinio pobūdžio pranešimą. Keletas klausimų. Didžioji dalis susijusi su tam tikrų iškeltų klausimų pavyzdžiais. Pirmiausia, kalbate apie galimybę pereiti nuo klasikinio teisinio apsaugos mechanizmo prie garantijų ar naujų iššūkių mechanizmo. Ką tai reiškia? Antra, pateikėte įvairius argumentus, kalbate apie kontinentinės ir anglosaksų teisės skirtumą ir kalbate, kad reikia atsižvelgti į abi teisės formas. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip tai darysite? Kalbate, kad institucijos visada turi tarnauti piliečiams. Ar turite kažką konkrečiai omenyje, ar matot, manote, kad e, kažkokiu teisės aktu būtų galima prie to prisidėti ir kaip tai padaryti? Ketvirtas klausimas susijęs su prasta administracija ir norite plėsti administracijos e, teisės pažeidimų apibriežti, kaip ketinate tai padaryti. Ir paskutinis klausimas, kalbate apie sinergiją tarp Europos ombudsmeno tarnybos ir peticijų komiteto tyriant tos pačius pažeidimus. Galbūt turite omenyje kažkokią konkrečią bylą ar atvejį, jeigu tai prašyčiau pasidalinti tą informaciją su mumis. Labai ačiū. Pone Aukan, dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už e, pažadus, už tokią aktyvę poziciją. Sakote, kad gerinsite pažeidimų procedūros nagrinėjimo stebėseną. Kaip ketinate tai daryti? E, kaip gyvendinsite procedūras, kokių veiksmų ketinate imti šiuose sritise. Gal galėsite paaiškinti, kaip iš esmės ketinate stebėti komisijos sprendimus. Jūs minite tai, jog labai retai arba beveik niekada parlamentarai nepasinaudoja e, galimybę kreiptis Europos, parlam, Europos ombudsmeną. Gal galėtumėte paminėti atvejus, kada mes galėjome veikti efektyviau, kada galėjome kreiptis į ombudsmeną. Uh, jeigu tokių teisų turime. Tai yra tikrai įdomus pastebėjimas, jūs liktai mus kaltinate, taigi galbūt turite kažkokių konkrečių pastabų apie tuos atvejus, kai mums kažkas nepasisekė ar nepadarėme to, kas turėjo būti padaryta čia. Labai ačiū, ponas Salavranko. Dėkoju. Pone Manet, kalbate apie santyki, apie pusiausvirą tarp uh, ombudsmeno ir peticijų komiteto darbo. Ar institucinė prasme manote, kad čia esama tam tikrų problemų ar įtampos, uh, galbūt žiniasklaida kažką tai yra suradusi. Dėkoju. Ačiū žodis ponai monetė. Pone pirmininkė, užduota daug klaus, klausimų, pabandysiu ne vieno nepamiršti. Dėkoju, ponė Gronijai, už jūsų klausimą. Jūs klausėte koks būtų vienas prioritetas iš daugelio, kuriuos jums įvardinau. Aš manau, kad tai yra labai sunku, labai sunku išskirti vieną prioritetą, nes mūsų klausimų spektras yra tikrai labai platus. Atrodo, kad daugelis iš išdėstytų klausimų yra prioritetiniai. Jeigu išskirčiau vieną, tai E, galbūt būtumėte tuo nepatenkinti. Aš manau, kad reikia atsižvelgti čia į pagrindinę ombudsmeno funkciją. Tai yra teisė priimti užklausas, apeliacijas ir skundus. Aš manau, kad e, būtent šios funkcijos tinkamas įgyvendinimas padėtų pagerinti mūsų įvaizdį. Daugelį valstybių kalbama apie a, pateiktų skundų skaičius, pamatysime, kad kartais tie skundai, kurie yra pateikiami, yra nenagrinėtini. E, taigi kartais netgi valstybės neturinčios nacionalinio ombudsmeno pateikia labai mažai skundų. Europinių lygių, aišku, e, bendras e, skaičius yra labai labai nemažas, nes piliečiai negali tiesiogiai kreiptis į bendrijos institucijas. Taigi galbūt, jeigu jūsų įgaliojimai bus suformuluoti per plačiai, skundų skaičius išauks iki milijonų. Tačiau kaip pateisinti ombudsmeno institucijos egzistavimą, kai bylų skaičius yra toks nedidelis. Ir čia tikrai išvelgiu daug problemų. Dažnai parlamentarai kritikuoja ombudsmeną. Galbūt jūsų požiūris į uh, E, ombudsmeno tarnyba yra labai supaprastintas. Galbūt manote, kad mūsų egzistavimas daug kainuoja ir galbūt veikla yra nepakankamai efektyvi, kad pateisintų tą skirtą biudžetą. Tačiau bent jau Belgijoje žmonės laikosi tokios pozicijos dėl įvairių priežasčių. Mes manome, kad reikėtų žmonės labiau šviesti apie tai, kad jie turi tokią apeliacijos ar skundo pateikimo teisę. Taigi apie tai piliečiams reikia kalbėti, siekiant užtikrinti, jog mums pateikiami klausimai ir skundai būtų mūsų kompetencijai priklausantis. Nemanau, kad turime taisyti Europos ombudsmeno statutą. Prieš keturis metus aš dėl trijų asmenių priežasčių balsavau teigiamai. Padaryti du pakeitimai, kurie man labai rūpėjo, jie dabar atsirado ombudsmeno statute. Taigi e, norėčiau pasidžiaugti parlamento ir dabartinio ombudsmeno sėkme. E, taip pat e, šio statuto atitinkami straipsniai leido ombudsmenui pagal 1409 reglamento 9 straipsnį pateikti tam tikrą jautrą informaciją. Tai yra e, naudingi pakeitimai, leidžiantis numatyti tam tikras garantijas piliečiams. Na, tuo, tuo tarpu iš, e, apsaugant konfidencialią informaciją. Suprantama, jeigu E, prastu administravimu kaltinama institucija naudosis konfidencialumo principu kaip priedanga, tai tai nebus gerai, tačiau reikia laikytis neutralumo principo. Ir dar vienas pasiūlymas. Seku diskusijas parlamente šiuo klausimu. Parlamentas nusprendė panaikinus duomenų apsaugos pareigūno funkciją ne vienoje valstybėje, tą funkciją perduoti e, Europos ombudsmenui. Manau, kad šioje srityje reikėtų didinti bendradarbiavimą tarp parlamento ir teisingumo teismo, kad būtų galima išnagrinėti uh, E, klausimus, kurie priklauso šių institucijų e, kompetencijai ir parlamentas e, teismo kompetencijai priklausančius klausimus turėtų perduoti kaip tik jam. Aišku, klausimų spektras yra labai platus. Taigi manau, kad ES piliečiai iš tikrųjų turėtų teisę savo skundus pateikti ne tik nacionaliniam, bet ir regioniniam vietos ombudsmenui. Tai būtų efektyviausia sistema. Manau, kad tokiu būdu galėtumėm pasiekti didesnio rezultatyvumo. Na, jeigu būčiau išrinktas į ombudsmeno postą, tai nuo pat pirmos dienos parlamentu uh, tarčiausi dėl tokių pakeitimų. Taip pat su savo tarnyba bandyčiau efektyviai pasiekti uh, kuo veiksmingesnio darbo. Esu suinteresuotas tuo, kad efektyviausiai dirbantis užimtų e, tiems asmenims tinkamiausius postus. Tokios programos negyvendintume nesukūrę sinergijos, nebendradarbiaudami tarpusavyje institucijų, agentūrų lygmenių. Taigi aš manau, kad turime daryti viską, kad mums pasisektų, kad padėtume žmonėms, kad procesas judėtų į priekį. Kai užėmiau Belgijos ombudsmeno pareigas, buvau kaip prižiūrėtojas, o žmonėms tai nepatinka. Tačiau jeigu sugebate išaiškinti žmonėms, kad nežiū, nestebime visko absoliučiai, kuo jie užsiema, kad tiesiog bandome padėti, bandome stebėti tam tikrus atvejus, e, užtikrinti filosofiją E, tos programos įgyvendinimą, tai aš manau, kad tai nutiesia kelius į sėkmę ir aš manau, kad šiuo atveju vėlgi reikėtų siekti tokio bendradarbiavimo su peticijų komitete, komitetu. Apie tokį bendradarbiavimą aš pakalbėsiu vėliau, nes jau trys asmenys apie tai klausė ir nenoriu, e, kad susidarytų įspūdis, kad atsakau tik į vienos mens klausimus. Kai dėl bendradarbiavimo su kitomis institucijomis jis yra gyvybiškai reikalingas. Pone Bostinau. In English, correct? Yeah. Uh, Mr. Bostinaru, indeed, 36% of all the complaints concern teisingai e, atsisakymas teikti informaciją, e, pateikti dokumentus. Tai yra daug pažeidimų. Tai iš tikrųjų šitas santykis yra daug didesnis, e, jeigu lyginti su nacionaliniu lygiu. Pavyzdžiui, kai ombudsmenai nagrinėja savo nacionalinėse šalyse tokius pažeidimus. Tai yra žymiai per daug tokių pažeidimų. Ar tai kelia susirūpinimą? Akivaizdu. Tai yra aiškus signalas, kad ombudsmenas turėtų iš tikrųjų turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad turėtų būti skatinamas skaidrumas. Ir naujas, naujas sutartis ir reglamentas 1049 iš tikrųjų padeda jam tokiam darbę. Tai iš tikrųjų tai yra viena iš dviejų priemonių, kaip žmonės galėtų gauti informaciją, kurie, kurios jiems reikia. Tai arba kreiptis į teismą, arba kreiptis į Europos ombudsmeną. Uh, Tai yra e, svarbu iš tikrųjų ne tai, kad pilietis galės, gali kreiptis tokiais atvejais į Europos e, ombudsmeną, bet tai, kad jo teisė gauti informaciją yra gyvendinama. Taigi, kaip su, e, šitą, sukurti šitą didesnį skaidrumą, kaip sumažinti skundus dėl, dėl skaidrumo. Hmm. Aš manau, tam galėtų padėti bendradarbiavimas ir informacija. Tai yra institucijų bendradarbiavimas, mums reikia nuolat sakyti, kaip svarbu yra užtikrinti skaidrumą. Nėra iš tikrųjų e, svarbiausias dalykas tas, kad e, pirmasis sutarties straipsnis pabrėžia, kad skaidrumas yra svarbiausias principas. Iš tikrųjų, man didžiulį nuostabą kelia šitą prarąją tarp Europos institucijų ir piliečių, kad piliečiai nepasitikė institucijomis ir kad nežino, kaip jos veikia, kaip mes galime uh, pasiekti, kad pareigūnai atkreiptų didesnį dėmesį į piliečius ir atliktų tinkamai savo darbą bei skaidriai. Iš tikrųjų, mes turime atkreipti jų dėmesį tai, kaip tai yra svarbu. Čia uh, kito, uh, labai svarbu e, e, e, parlamentui, komisijai, skirioms institucijoms įrodyti, kad skaidrumas yra labai svarbu, bet svarbiausia įrodyti piliečiams. Vienas dalykas yra, kad pareigūnai žinos, kad skaidrumas yra svarbiausia. Ir tai turi būti siekiama visais lygmenimis. Bet kokiu atveju turi būti pagerintas skaidrumas. Dar mums daug reikia nuveikti šioje srityje. Kitas e, dalykas yra bendradarbiavimas. Kaip jau sakiau, ponė Grenė, bendradarbiaujant e, tarp e, institucijų, aš kalbėjau su ponu Meštatu iš, su tar, investicinių bankų Jūs žinote, kad e, Europos e, investicinis bankas ir ombudsmenas e, pasirašė memorandumą supratimo. Ir Europos investicinis bankas supranta, kad skaidrumas yra svarbiausias dalykas ir jie vis dar ne iki galo įgyvenino šitą skaidrumo principą. Some legal constraints or binding rules kai, kur, kai, kurios, e, kai kurie apribojimai arba sankcijos ar yra numatytos e, institucijų? Ar jos galėtų padėti tokiu atveju? A, aš e, atsakysiu į panios Hankės klausimą. Jūs patikite įvairius klausimus dėl įvaizdžio pagerinimo. Ne ombudsmeno įvaizdį mes turim gerinti. Aš e, nenorėčiau daugiausia pabrėžti ombudsmeno instituciją, kad jinai būtų labiau žinoma, bet aš norėčiau pabrėžti e, piliečio teisę kreiptis į ombudsmeną. Tai yra svarbiausia, kad jisai žinotų, kad yra tokia ombudsmeno institucija ir ką jinai gali. Jūs uždavėte man įdomų klausimą. Įdomu, įdomu tai reiškia svarbu kaip, kaip užtikrinti teisų lygis teisiškumą. Tai būtent yra ombudsmeno veikla, jo darbas. Užtikrinti, kad teisų būtų paisoma, laikomasi tiek kokybės požiūriu, tiek kitais. Aš norėčiau netgi nueiti toliau. Aš esu teisininkas. Aš e, daug rašiau apie lygiateisiškumo koncepciją. Tai iš tikrųjų e, e, konėje teisėje ir anglosaksų teisėje tai yra skirtingos savokos. Tai yra lygiai teisiškumas ir solidarumas. To mes turime siekti. Ir čia mes turime bendradarbiauti su nacionaliniais ambusmenais ir jie turi to paties siekti. Nes iš tikrųjų manau, kad e, vieš, viešame administravime mes negalime atlikti užduoties, jeigu mes neužtikrinsime lygiai teisiškumo ir lygybės. Aš čia nenorėčiau plėtoti lygitiškumo sampratos. Tačiau manau, kad iš tikrųjų lygitiškumas tai yra svarbiausias dalykas viešajame administravime, kur e, ombudsmenas galėtų atlikti svarbų vaidmenį, kad administracija tai ir suprastų. Tiesa, aš iki šiol nekalbėjau apie kovą su, su korupcija. Tai e, taip pat e, ombudsmeno kompetencijoje. Taip, Olaf, pavyzdžiui, kitos institucijos užsijima šio klausimu. Aš grįžtu dabar prie panios Grinį klausimo. Aš labai džiaugiuosi, kad naujasis ombudsmeno statutas suteikia jam teisę pranešti apie pareigūną kompetentingą instituciją, jeigu aiškiai įrodyta, kad pareigūnas įsivėlęs į korupciją kad jis yra korumpuotas. Dar vienas dalykas - ES įvaizdis. Buvo tikrai pažeistas, jisai tapo blogesnis dėl korupcijos atveju. Jeigu įvyktų kažkoks e, korupcijos skandalas, tai apie informaciją pasklistų labai plati, plačiai ir pasitikėjimas ES sumažėtų. Todėl mes turime būti labai budrus ir kovoti su korupcija. Bet čia vėlgi. Siekti kontroliuoti, siekis kontroliuoti korupciją arba kovoti su ją iš tikrųjų atsiranda posteriori, a posteriori, tai reiškia jau po įvykusio fakto. Mes turime iš tikrųjų elgtis atvirkščiai, kovoti su korupcija prevenciškai. Taigi laisvė ir saugumas ir su jais susiję klausimai. Aš pritariu jūsų nuomonėj, kad jie ne visada suderinami šie principai. ir iš tiesų e, kai kada pareigūnai ir institucijos suteikia vieni kitoms per daug teisių. Ir laisvė ir saugumas taip pat turėtų būti ombudsmeno akiratyje. Jis irgi turėtų imtis veiklos šioje srityje, kad būtų užtikrinama teisė, e, teisingumas, laisvė Ir ateinančiais šimtmečiais iš tikrųjų išliks šita problema. Aš manau, kad Europos lygiu mes sukūrėme instituciją, kuri atkreipia policijos formuotojų dėmesį į tai, kad kyla pavojus kartais saugumui ir teisingumui. Jūs kalbėjote apie e, mažumų teisų pažeidimus. Suprantu, kad jūs, e, jums labai rūpė šis klausimas. Aš žinau, e, mažumų teisės taip, taip pat yra keliamas Belgijoje. Čia mes turime labai daug mažumų. Tris mažumas. Aš žinau labai daug apie mažumas. Aš tiesiog esu įsipareigojęs spręsti nuolat spręsti šį klausimą. Šiau devynerius metus labai stengiuosi užtikrinti, kad mažumų teisės būtų gerbiamas. Tačiau e, yra ir visokios mažumas, pavyzdžiui, lyties požiūrių, rasės, kalbos požiūrių, neįgalumo požiūrių. Ir prieš devynerius metus aš jau pradėjau nagrinėti šį klausimą ir Europos lygių, jeigu man suteiksite galimybę, ir toliau spręsiu šį klausimą. Net mes turime paspartinti savo darbą, nes nespėsime. Taigi, apie tai, kaip paspartinti skundų nagrinėjimo procesą. Džiugiuosi, kad uždavėte man tokį, klau, tokį klausimą, kad nesusidarytų įspūdis, jog aš tik tai bandau uh, kalb... na, kalbėti apie gražius dalykus, visiškai nesuvokdamas, kaip įgyvendinti juos. Jau sakiau, kad kai kas patobulinta. Sieksime 12 mėnesių trukmės. Tai yra, kad nagrinėjimas vyktų metus, vidutiniškai dabar jis trunka 13 mėnesių. Manau, kad tas laikotarpis turėtų būti 12 mėnesių. Kaip ir numatyta Pavyzdžiui, Europos komisijoje, kuomet jie rem, nagrinėja pažeidimą pagal 226 arba 228 straipsnį. Kaip to pasiekti? Na, aš tą minėjau. Galime to pasiekti vis aktyviau išnaudojant konsensusų pagristus sprendimus ir sprendimų paspartinimo procedūrą. Aš esu tai daręs, pritaikęs tai Belgijoje. Pavyzdžiui, paprašiau lankščiau nagrinėjant skundą laimi laiko. Laiko, kurį pats ombudsmenas ir jo darbuotojai gali skirti kitų klausimų nagrinėjimui, kitų skundų nagrinėjimui. Taigi, lengvesnis skundas paprastesnis skundų nagrinėjimas yra irgi išeitis. Esu taip daręs, dirbdamas savo šalyje ir manau, kad tai tą patį galima pritaikyti Europos mastu. Pone Harkin E, Pone Aukin, aš atsakysiu jums tuoj, bet aš turiu omeny pono Hakin klausimus. Uždavėte keletą klausimų, nesu tikras, kad supratau pirmąjį klausimą apie klasikinės teisės ir e, naujus iššūkius, todėl perėsiu iškart prie antrojo. Europa Europoje egzistuoja dvi pagrindinės teisės sistemos - paprotinės teisės ir anglo-saksų teisės. Arba kitaip pasakius, anglo-saksų teisės ir kontinentinės teisės sistemos. Manau, kad jos puikiai viena kitą papildo, ką tik, kaip ką tik sakiau poniai Hankis. Uh, ats... Na, čia nenorėčiau pasinaud... įvesti belgiško tokio elemento ir palyginti tas sistemas, bet noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, politikos kuriejus ir netgi akademikus buvo sunku įtikinti, kad kai kurie principai galėtų būti labai naudingi. Aš kalbu apie mūsų šalį, aš siūliu įvesti kai kuriuos uh, pasiskolinti iš, iš kitos teisės sistemos kai kurios principus. Taigi manau, kad papildomumas yra labai geras dalykas ir manau, kad turėtume suteikti daugiau erdvės abiejų sistemų elementams, nagrinėjant skundus ir konflik, sprendžiant konfliktus. Europoje jau e, yra trijų kartų ombudsmenų patirtis - 80-mečio, taip pat Skandinavijos šalių, šalių ombudsmenų darbas, mm, taip pat e, ombudsmeno įstaiga įsikūrusi tose Europos šalise, kur žlugo diktatūros, bei ombudsmeno įstaigos atsiradusios po Berlyno sienos žlugimo. Ir visos visų tų įstaigų patirtis yra labai naudinga, nes jų patirtis papildo viena kitą. Ir kaip jau sakiau, Europoje sugyvena dvi didelės teisės sistemos ir jos papildo viena kitą ir tai yra labai geras principas. Kaip aš apibrėžčiau administraciją? Kaip ponas Sodemanas, pirmasis ombudsmenas um, siūlė berots 97 metais parlamentui teikė net piknaudžiavimo valdžia apibrėžimą, jis nurodė, kad tai yra saistomos galios taisyklės ar principo pažeidimas. Tai, tai buvo prieš, jau prieš kurį laiką ir tuomet aš jam rašiau ir sakiau, kad tas e, piknaudžiavimas valdžia turėtų apimti ir net nesaistančio, neprivalomo e, principo ar taisyklės pažeidimą. Nes pagal tą pirmąjį apibrėžimą tai yra tiesiog neteisėti veiksmai, o netinkamas valdymas, piknaudžiavimas valdžia nėra visais atvejais neteisėti veiksmai. Dabar pabandysiu atsakyti klausimą, kuris buvo užduotas apie bendradarbiavimą su peticijų komitetu ir Europos ombudsmeno įstaiga. Noriu pasakyti, labai aiškiai. Aš domėjausi, aš seku parlamento e, istoriją, raidą nuo pat jo atsiradimo. Ir noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, bendradarbiavimas tarp dabartinio ombudsmeno ir jūsų komiteto yra tikrai nepriekaištingas ir jis visą laiką gerėja. Aš nenoriu nieko kritikuoti ar kam nors priekaištauti, bet kaip jau sakiau, tas bendradarbiavimas tikrai geresnis nei kai kuriuose valstybėse. Tai yra pavyzdys, kuriuo galėtų sekti Europos peticijų, kai kurie komitetai. Ir ponia Paliedėlė lygiai tą patį sakė. Klausimais, kurio, kur, kuriais duomėsi ir ombudsmenas ir peticijų komitetas, būtų galima bendradarbiauti daugiau, kad nesidubliuotų pastangos. Ir manau, kad mes rastume vis daugiau klausimų, skundų ir sričių, kuriuose peticijų, kompetet, peticijų komitetas kompetitingas kaip kolektyvinė institucija. Ir mes turėtumėme daugiau keistis informaciją, kai pastebime, kad e, na, nagrinėjame tos pačius klausimus. Mrs. Auken, sorry. Mrs. Auken. Pone Auken. Jūs uždavėte tikrai svarbų klausimą. Teisinių požiūrių labai svarbų klausimą. Europos ombudsmenas turi teisę vertinti tai, kaip komisija pritaikė 226-228 straipsnius. Kaip jau sakiau, net, jis turi teisę vertinti ne tik pačią procedūrą, bet ir esmę turinį ir gali pareikšti, kad buvo kažkaip netinkamai pritaikyta ta procedūra arba kad komisija ne iki galo išnaudoja savo galės. Aš nesakau, kad ombudsmenas turėtų griebtis kontrolės ir aiškintis, ar komisija naudojasi tomis esminėmis komisijai suteiktomis galiomis pagal mano minėtus straipsnius. Tuose straipsniuose yra aiškiai nurodyta, kad Europos komisijai suteikiama uh, E, teisė veikti savo nuožiūrą ir nuspręsti, ar naudotis, ar pritaikyti tuos straipsnius, ar ne. Ši teisė veikti savo nuožiūrą buvo kritikuota, bet jai pritarė Europos teisingumo teismas. Taigi, kalbame ne apie tai, kad savo veiksmais reikėtų kelti pavojų. Ombudsmenas jau dirba būtent taip. Ir jeigu perskaitysite ombudsmeno ataskaitas, metinės ataskaitas, pamatysite, kad jis ir esminiais klausimais jisai nagrinėja, kaip įgyventinamas 226 straipsnis. Ir tai yra tikrai paprasta. Pavyzdžiui, ombudsmenas gali pareikšti, komi kad komisija nepakankamai pagristai naudojosi galiomis pagal tuos straipsnius, ar nesinaudojo tomis galiomis. Man tai labai aišku, tai yra veik, protingai pagristos veiklos principas. Institucija, kuri įstatymų yra įgaliota imtis kažkokių veiksmų savo nuožiūrą, negali tai daryti kažkaip tai e, savavališkai, negali to daryti jeigu jos veiksmai pro, nebus protingai pagristi. Tas pats principas galioja ir tarp vairioms tarptautinėms institucijoms. Jeigu kažkokiai struktūrai suteiktos galios, tai ji bet kokiu atveju tas galės turi naudoti remdamasi e, protingo pagristumo principų. Ir būtent tokiu pagrindu ombudsmenas gali nagrinėti, analizuoti, ar komisija tinkamai pritaikė galės, jei numatytas 226 straipsnėje. Ar ji nepasinaudojo, pavyzdžiui, tomis galiomis, jų nepanaudojo, ar, ar jomis piknaudžiavo. Ponas Salavrakos, kuris išėjo, bet aš atsakysiu jo klausimą. Uh, Atrodo, kad jau ir atsakiau į jį, pareikšdamas, kad mano galva nėra jokių įtampų tarp jūsų komiteto ir Europos ombudsmeno įstaigos. Ir, ir nežinau apie tokius atvejus per 14 metų e, veiklos laikotarpį. Tikiuosi, kad tas glaudus bendradarbiavimas bus plėtojamas ir toliau. Ačiū. Tuomet perėsime prie, prašau, žodžio procedūros nes tik tai vienas e, norintis pasisakyti, ponas Hapin, vienai minutiai. E, Ačiū, parmininkė, aš trumpai pasakysiu, kai aš pasiklausiau pono, e, pono kandidato, tai iš tikrųjų man susidaro įspūdis, kad jisai labai puikiai kalba olandiškai. Jisai tarsi nusprendė imtis į, į, įvairių reformų. Uh, nes e, institucijos, jeigu, jeigu mes žvelgtume, kurios yra Bruselėje, jos atrodo tarsi izoliuotos, jos e, tarsi savo tvirtovėje yra Bruselėje ir nėra jokio praktiško ryšio su, su piliečiais. Aš norėjau kreiptis, pavyzdžiui, į e, Europos ambusmeną, tačiau Teisės tarnyba Europos parlamento pasakė, kad nėra, nėra, tokios, e, nėra tokio pagrindo. E, Todėl aš galiu pas, galėčiau pasakyti, kad e, stipriose institucijose iš tikrųjų kažkokią reformą sunku pasiekti. Ir kaip jūs manote, kai, ko galėtų imtis Europos ombudsmenas, kad piliečiai daugiau sužinotų apie jį, žinotų, į ką kreiptis. Kaip jūs norėtumėte per žiniasklaidos priemonę suteikti informaciją apie Europos ombudsmeną piliečiams, kad jie susidarytų geresnį įvaizdį. Jeigu jūs turite tokį atsa atsakymą, tai iš tikrųjų aš palinkėčiau daug tikro, laimės, nes jūs kaip Obama siekite reformų. Nu, nu, buvo visų prima. Ja. Jahu paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Šitas klausimas e, e, susijęs su anksčiau kalbėjusiu žmogus klausimu. Aš manau, kad tai savaime e, įvyktų toks dalykas. Jeigu kalbame aplinkui, kad Europos e, ombudsmenas gali nuveikti labai daug, kad jisai padės jums, kad jisai galės e, kreiptis į kitas institucijas. Tada į jį bus įkreipiamas, į piliečiai e, pajus pasitikėjimą jo. Kodėlgi tada jisai manys, aš kreipsiuosi į teismą arba aplinkiniais keliais kažką manys išspręsti, jeigu aš galiu kreiptis į Europos ombudsmeną. Ir tai norėčiau pabrėžti. Svarbiausia, kad ombudsmenas būtų rimtai vertinamas, ir kad e, piliečio pateiktas skundas nebūtų nagrinėjamas per ilgai. E, žinoma, teisingai, nes paskui, e, kai pas pilietis gali užmiršti savo, savo skundą. Taigi, aš dabar norėjau paklausti, ką jūs norėtumėte teisinių pagrindų pakeisti ir koks vaidmuo būtų parlamento. Mes iš tikrųjų užim, kovojame toj pačioj barikodo pusėje. Mes norime, kad peticijos būtų nagrinėjamos greitai ir tikslingai, nes tai yra svarbiausias dalykas, kai kalbame apie e, piliečių teisės, nes jie turi teisę gauti atsakymą ir per tam tikrą laiką gauti tą atsakymą. Klausimas yra toks, kągi reikėtų pakeisti? Ačiū. Dėkoju už klausimus. Galbūt mano programa ir atrodo per daug ambicinga. Ir dato. Jūs mane sulyginat su Obama. Aš žinau, jūs ir pats pasakėte, kad aš jau ilgus metus profesionaliai dirbu su Europos institucijomis ir aš žinau, kokios yra stiprios tos institucijos, kai kalbama apie tai, kaip, kaip sunaikinti reformas, kaip pakirstėti iš pašaknų. Tai tiesa. Europos lygių, žinoma, institucijų arba pareigūnų, kurie nebūtinai nori kažkokių pokyčių ar reformų. Tai yra tiesa. Tačiau toks yra gyvenimas. Ir taip veikia šitos institucijos. Ir atskirų valstybių lygmenių. Tai vyksta kiekvieną dieną ombudsmenas, nacionalinis ombudsmenas turi nuolat kovoti su institucijomis, turi nuolat raginti, užtikrinti skaidrumą. Ir taip trunka ilgus metus. Žinoma, tos reformos neįvykdomas per vieną naktį. Aš išmokau būti kukliu tokiais atvejais, tačiau labai atkakliu. Tai yra vienintelis būdas kaip vidutiniu laikotarpiu pasiekti šitą tikslą. Taigi, kaip jau sakiau, per vieną naktį mes reformą nevykdysime. Tačiau galima įvykdyti jas per ilgesnį laiką. Jūs taip pat uždavėt antrą klausimą. Kaip e, aš galėčiau e, savo ir savo bendradarbių darbą paversti veiksmingesniu ir kaip tarpininkas geriau galėčiau veikti. Tada aš galėčiau kreiptis į ombudsmenus kitose šalyse, Austrijoje, Vokietijoje, Niderlanduose. Ir e, tiesiog paprašyti arba pasikonsultuoti su jais, kaip jie e, galėtų žiniasklaidą išplatinti informaciją apie mūsų visų darbą. Aš manau, kad tokios e, televizijos laidos, pavyzdžiui, arba specialus e, straipsniai arba transliacijos galėtų pateikti informaciją apie mūsų darbą. Pane Arai, aš turiu 30 sekundžių tik tai atsakyti jūsų klausimą. Atsiprašau. Aš visiškai sutinku su jumis. E, galiu jums pritarti. mit Fehler. Aš e, žinau, kad e, ombudsmenai ir Niderlanduose, ir mano tėvinėje daro klaidas. Niekas nėra tobulas. Todėl aš pasakiau, kad reikia bendradarbiauti. kad e, būtų įvykdomas geresnis, geresnis e, bendradarbiavimas su institucijomis, su piliečiais, kad mes galėtume geriau suprasti vieni kitus. Svarbu, kad e, piliečiai kreiptųsi į ombudsmeną tik tokiais atvejais, kai, kai, tai galėtų, kai tuos klausimus galėtų išspręsti ombudsmenas, e, kad nesikreiptų su tais skundais, kurie nepriklauso ombudsmeno kompetencijai. Man svarbiausia, kad būtų kuo daugiau informacijos. Ačiū, ponė Manet. E, tuo ir baigsime šį klausimą. Dėkoju. Mums liko keletas minučių darbo apibendrinti. Kaip žinote, ne šio komitento funkcija ar atsakomybė vertinti kandidatus Taigi po šio maratono dabar parlamento pirmininkui išsiųsime klausimo rezultatus, re, e, tai yra klausimo protokolą, kur bus atspindėti visi komentarai trijų kandidatų klausimų metu. Jeigu daugiau komentarų ar pasiūlymų neturite, norėčiau baigti posėdį.